Pan przewodniczący! Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Prašau jūsų atleidimo, kad vėluojame. Vyko labai įdomi diskusija e, ponas Baroso, ponas Levandovskis ir frakcijų vadovai susitikome, dėl to ir vėluojame šiek tiek. diskusija, kuri mūsų laukia, bus labai